Turbūt žinote, kad e, parlamentas e, nori, jog visose šalyse būtų ginama demokratija ir laisvė, tarp jų ir Turkijoje. Gerbiamas kolega, noriu uh, Jums pasakyti, kad uh, dabar ponas ekscelencija Mohamed iš Tuniso vadovauja čia atvykusiai delegacijai ir norime jį pasveikinti. Procediamo ora alle votazioni. Prima sullo stato di avanzamento. Dabar vyks balsavimai.